sitzung ist äh, wieder aufgenommen. bitte nehmen sie platz. tęsiame posėdį. prašau visų susėsti. dabar prasidės trečiasis balsavimas. naujų kandidatūrų trečiajam balsavimui nepristatyta europos parlamento rinkimuose europos parlamento pirmininko rinkimuose kandidatai dalyvauja antrajame balsavime, taip pat dalyvauja trečiajame balsavime. Norėčiau paprašyti tvarkdarių išdalinti balsavimo biuletenius bei vokus, o balsų skaičiuotojų užimti savo pozicijas. darf die stimmzähler bitten ihre plätze einzunehmen. Pirmininkas kreipiasi balsų skaičiuotojus ir prašo juos e, užimti savo vietas.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 möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Ir trečią kartą pakartosiu, ar dar kas nors norėtų balsuoti? Ne? Tuomet šis balsavimas baigtas. Pone Preco, jūsų komentarai bus sutraukti į posėdžio protokolą. Prašau susikaupti. Manau, kad jums teks e, susitai, susitaikyti su, su tam tikromis jūsų elgesio pasiekmėmis. Posėdis tuo tarpu nutraukiamas, e, pasigirs skambutis ir pasirodys žinias.